E, būtų jie moderniai gyvendinami. Ir norime, kad komisija laikytųsi tvirtos pozicijos, kai kalbama apie tarptautinės priekybos geresnės taisyklės. Ačiū, ponas Šliuter. Toliau ponas Segedį.